gavau tarybos poziciją, kuri buvo suformuota per pirmąjį svarstymą, taip pat motyvus ir komisijos pareiškimą dėl parlamento ir tarybos sprendimo dėl Europos paveldo ženklo. Rytoj yra pradedamas skaičiuoti pakeitimų teikimo terminas, jis tai yra nuo rytojaus pradėsime tą, skaičiuoti tą terminą ir dar noriu suteikti žodį Veronik de Kaiser, kuri turi pateikti svarbų pranešimą. Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad nutraukiu posėdį, bet prieš mums pradedant diskusijas norėčiau kreiptis į Jūs, paminėti Rafa Našed atvejį. Jis yra Sirijos psichoanalitikas ir praėjusią savaitę buvo sulaikytas. Ji buvo sulaikyta. Jos sveikatos būklė buvo prasta ir ji dabar yra dingusi be žinios. Mes prašome parlamento pirmininko Buzeko įsikišti. Žinoma, dinksta daug asmenų, tačiau manome, kad jeigu netkreipsime dėmesio į šį atvejį, tas asmo gali būti nužudytas. Ačiū. Ačiū, dabar galime pradėti kalbėti apie Baltarusiją, Alesio Beliackio atvejį. Dabar suteiksiu žodį ponui Romevai Rueda. Yeah, about... Ačiū. Ne pirmą kartą mes jau kalbame apie Baltarusiją ir mes turime išreikšti pakartotinai savo susirūpinimą e, tuo, kaip elgiamasi su žmogaus teisų gynėjai Baltarusijoje. Mes sutarėme, kad e, būsimoje rezoliucijoje mes pabrėžime faktą, kad Baltarusijos valdžios institucijos e, pasinaudojo užsienio institucijų paslaugomis, išgaudamas visą informaciją, uh, apie e, mokesčius ir apie lėšas, kurias turi žmogaus teisų gynėjai užsienyje, ne tik e, Lietuvoje tos institucijos suteikė šią informaciją. Tos e, Baltarusijos valdžios institucijos siekia ne tik kontroliuoti teroristų pajamas arba kitas nelegalės pajamas, bet ir pajamas, kurias gauna žmogaus teisų gynėjai, veikiantis Baltarusijoje arba nevyriausybinio organizacijų atstovai. Ir tą informaciją jiems suteikia Lietuvos ir Lenkijos mokesčių inspekcijos. Tačiau aš e, pasigendu e, kai kurių Europos bankų paminėjimų, ypač Bank of Scotland šioje rezoliucijoje. Aš manau, kad tai yra pakankamai rimtas dalykas, tas, tos informacijos atskleidimas apie nevyriausybinės organizacijas ir turėtų būti atkreipiamas į tai didesnis dėmesys. Mes turime perspėti visas finansų institucijas, kad jos nutrauktų bendradarbiavimą su Baltarusijos valdžios institucijomis. Aš norėčiau, kad mes tai nuolat primintume. Ir mes nesimtume tos, tos pačios veiklos, netestume tos pačios veiklos, kurią vykdėme praeitie. Ačiū, ponas Stalk. Pone pirmininkė, iš tiesų situacija e, Baltarusijoje yra tikrai liūdna. Prisiminkime, prieš 20 metų sugriuvus Sovietų sąjungai e, Lukašenka toliau kontroliuoja Baltarusiją ir e, toliau vykdo savo žmonių, savo tautos persekiojimą, pažeidžia žmogaus teisės. Po nesinų rinkimų Baltarusijos valdžios institucijų veiksmai taip pat buvo siaubingi. Taigi E, iš esmės, e, Baltarusija skiriasi nuo kitų buvusių e, komunistinio bloko šalių, kuriuose įsivyravo demokratija, o Baltarusija demokratijos net kvapo nėra. Taigi, manau, kad Baltarusijos liaudis iš principo gal netgi sutiktų su, su didesnėmis permainomis ir, ir eiti demokratijos keliu. Tam reikia kalbėtis daugiau su demokratinė opozicija, kad būtų stiprinamas valdžios atskaitomumas e, tautai. Nes tokia situacija, kokia dabar Baltarusijoje, jinai negali tęstis. Mes turime išalyti finansinę pagalbą šiam režimui. Ir turime ginti žmogaus teisų gynėjus Baltarusijoje, kad nepasikartotų tokie atvejai kaip su ponu Pileckiu. Taigi mes turime reikalauti, kad e, žmonės, kurie dabar yra suimti dėl savo sąžinės, dėl įsitikinimų, uh, Baltarusijoje turėtų būti paleisti. Mes turime siekti, kad e, Baltarusija būtų vertinama ne tik kaip Lukašenkos diktatūros plasdarmas, bet kaip ir atskira valstybė, kurioje yra neprisiminės organizacijos. Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Suteikti malonę ir paleisti 11 politinių kalinių kurie buvo nuteikti, nuteisti po gruodžio 19 įvykių. Šis sprendimas e, priimtas matyti neatsitiktinai šiandien, kai mes varstome rezoliuciją, kai į pirmąją asamblėją susirinko Euronestas. Tai, manau, žingsnis teigiama linkme, bet toli gražu nepakankamas tenka griežtai pasmerkti žmogaus teisių kovotojo vesnos vadovo alesio beliackio suėmimą ir įkalinimą ir priminti kad e, europos sąjungos ir baltarusijos dialogo atnaujinimas galimas tik paleidus visus likusius politinius kalinius ir juos reabilitavus. europos sąjungos šalims reikia tobulinti mechanizmą ir koordinuoti ir sustiprinti asmenų duomenų apsaugos užtikrinimą teisinės pagalbos procesuose turint reikalų su nedemokratinėmis šalimis. na ir kviesčiau vis dėlto baltarusija atsakyti į europos komisijos pasiūlymą ir pradėti darybas dėl vizų kainų sumažinimo. Ačiū. Ačiū. Mr. Donskis is next. Ačiū. Toliau ponas Donskis. Ongoing... Ne pirmą kartą parlamente smerkėme Baltarusijos žmogaus teisų gynėjų persekiojimą. Uh, Vis dėlto šį kartą turime padaryti kažką tai ypatingo. Kriminalizavimas ir baudžiamojo kodekso naudojimas e, opozicijai persekioti, tai neleistina yra 11 metų rūpiučio 4 dieną Beleskas buvo e, areštuotas. Ponas Donskė, gal galėtumėte lėčiau? Akivaizdu, kad režimas bando išsiaiškinti, kaip toli gali nueiti pažeidamas žmogaus teisės, mažiaudamas pilietinėmis teisėmis tuo pačiu e, metu režimas e, bando e, mūsų kantrybės ribas. Jeigu mes užimsime pasyvę poziciją, jei pasiduosime fatalistiniam požiūriai į Lukašenkos režimą, tai bus visko pabaiga. Ir mes, ir žmogiškumas praloš, Kaip tik tai todėl turime reaguoti į šitą neįtikėtiną teisingumą, netgi stipriau negu anksčiau. Turime pripažinti gėdingą faktą, kad kaltimai Alėsiui Beleckiui E, buvo e, pateikti pasinaudoję duomenim perduotais Lietuvos ir Lenkijos valdžios institucijų gyvendinant teisinės pagalbos dvišalius sutarimus. E, Lenkijos vardu negaliu kalbėti, man tai nedėra, bet kaip lietuvis galiu pasakyti, man labai gaila dėl to, kas atsiko Lietuvoje, Teisingumo ministerijoje. Ir uh, Vis dėlto tai netleidžia Baltarusijos valdžios institucijų nuo atsakomybės. Jie neturėtų turėti iliuzijų, kad gali pabėgti nuo atsakomybės dėl to, ką padarė, dėl tam tikrų techninių kliūnių Europos Sąjungoje. Lesis Belesis turi būti paleistas. Ačiū, pana Ivanskai, toliau panas Lėda. Lėda, jie din diverse locuri. Vakarykščiuose laikraščiuose buvo paskelbta, kad Baltarusijos nacionalinė valiuta, nuverti, valiuta nuvertėjo 40 procentų pastarojų metų dėl krizės. Tačiau laikraščiuose nebuvo paminėta, kad Baltarusija yra planinės ekonomikos šalis ir ta ekonomika pasmerkta žlugti. Laikraščiuose taip pat neminima, kad kaip ir bet kuriame totalitarinėme režime, planinė ekonomika siejama ir su politinėmis represijomis. Ir Alesio Beleckio suėmimas yra tik vienas iš daugelio žmogaus teisų pažeidimo pavyzdžių kuriuos matėme pastaruoju metu. Mes raginame besąlygiškai paleisti e, poną Beleckį, kuris yra žmogaus teisų organizacijos vadovas Baltarusijoje. Taip pat uh, norime, raginame panaikinti įstatymą, kuris draudžia dalyvauti neregistruotose organizacijose. Ačiū dabar kalbėtojai frakcijų vardu, EPP frakcijos vardu, ponas Sogor. Microphone, please, microphone. <coughs> Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Ačiū. Pirmininkė. To judėjimo, kuriam vadovauja tas judėjimas, kuriam vadovauja ponas Veleckis, veikia gerai. turime paraginti ir kitus žmonės, ir kitas organizacijas veikti taip pat drąsiai. Taip pat turime raginti Baltarusiją gerbti žmogaus teisės. Tačiau bet kurioje diktatūroje yra gazdinimų, bauginimų siekiama taikyti priespaudą e, žmonėms. Taigi tarptautinė reakcija čia yra labai svarbi, labai svarbi ir ES reakcija. Reikia aiškiai pasakyti Baltarusijai, kad ji privalo gerb, laikytis demokratijos ir žmogaus teisų reikalavimų ir čia negali būti jokių nuolaidų ir jokio bendradarbiavimo iš ES valstybių narių pusės. Baltarusijos piliečiai taip pat turi žinoti, kad ES juos remia. Dabar ponas Repo socialistų frakcijos vardu. Vasti kansalaistensa ihmisoikeuksia ja... Ačiū, panė pirmininkė. Baltarusijoje kojomis yra trypiamas žmogaus teisės ir trypiama opozicija bei žurnalistai. Laisvas žodis yra užgneužiamas. Po prezidento rinkimų Baltarusijoje opozicijos lyderiai buvo nubausti ilgiems kalėjimo metams. garsus asmuo buvo suimtas žymus pačioje valstybėje ir užsienyje, o tai rodo, koks yra į opoziciją valdžios požiūris Baltarusijoje. Taigi žmonės ten negali laisvai reikšti savo minties. Ši valstybė yra tokia, su kuria neįmanoma vystyti jokio dialogo. Mes turime nutraukti politinį dialogą su šia valstybė iki tol, kol politiniai kaliniai nebus išleisti. Ir ten turi būti laikomas būtinai žmogaus teisė. Gerbrandė, liberaldemokratų vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš Euronesto generalinės asamblėjos e, mes jau žinome, kad e, nepasisako šio klausimu Rusijos kolegos. Ir e, tai labai mm, apgalėtinas dalykas, nes e, Baltarusijos piliečiai nuo to tik tai nukenčia. Nes jie kenčia nuo Lukašenkos režimo. Lukašenka paskelbė, kad jisai išleistų visus politinius kalinius iš kalėjimų. Nes e, E, jam kyla abejonių dėl e, šalies ekonominės padėties ir jos ateities. Tačiau dėja mes nepastebime, kad politiniai kaliniai būtų išleidžiami Baltarusijoje iš kalėjimų. Todėl aš manau, kad mes turime nuolat spausti Lukašenkos režimą. Ir netikėtis, kad įvyks kažkokie pokyčiai, bet reikalauti jų. Ir mes turime netiesti ranką Lukašenkai, bet imtis kategoriškų reikalavimų. Ačiū, ponės Bielanas. Ačiū. Šie žiaurūs suėmimai ir pono Alesio e, Beleckio suėmimas kelia mums siaubą. Mes taip pat e, esame susirūpinę dėl to, kad uh, prie šių įvykių prisidėjo ir Lenkijos bei Lietuvos ministerijos bei finansų institucijos. Mes negalime sudėję rankas stebėti, kas vyksta Baltarusijoje. Mes turime parodyti, kad Baltarusija turi įvykti daug kas, turi įvykti pokyčiai. Mes turime duoti aišku signalą Baltarusijai, kad nepakesime dabartinės situacijos ir tik taip galėsime pagerinti situaciją pačioje Baltarusijoje. Ponas Lukašenko turėtų paleisti visus politinius kalinius. Baltarusija turėtų legalizuoti, įteisinti visas nevyriausybinės organizacijas ir suteikti visas teisės joms. Taip pat turėtų gerbti žmogaus teisės. Visos tarptautinės institucijos turėtų spausti Baltarusijos valdžią. Ačiū. Pane Veržė, guoja kartu. Ačiū pirmininkė. Žmogaus teisų gynėjai, konkrečiai Prancūzijos žmogaus teisų lyga. Norėčiau kalbėti jų vardu ir kaip parlamentarė mane iš tiesų neramina uh, Alesiaus Beleckio atvejis. Jis yra e, Tarptautinės žmogaus teisų federacijos vicepirmininkas. Šiais e, metais tai jau ne, ne pirmas svarstymas susijęs su Baltarusija. Gali pasirodyti, kad mes e, tarsi daugiausia dėmesio skiriam vienai šaliai, bet turint galvoje, kas ten darosi su žmogaus teisėm, tai, tai reikia daryti, padėtis sunkiai yra. asociacija teigiama, kad veikia neteisėtai, e, dabar buvo e, paimtos tos e, lėšos, kurias asociacija turėjo savo sąskaitoj, ponas Beleckis apteistas, apkaltintas finansiniu sukčiavimu ir Baltarusijos valdžia diskredituoja uh, visuomenės akėse asociacija. Atsitiko taip, kad Lietuvos ir Lenkijos valdžios institucijos perdavė informaciją apie poną Beleckį Baltarusijai pagal susitarimą skirtą kovai su terorizmu. Na, aišku, negalime pernelyg daug kritikuoti atitinkamų vyriausybių, bet turime uh, E, daryti e, spaudimą e, vyriausybėms ir siekti, kad Alėsius Beleckas būtų išlaisvintas. Pane pirmininkė, mes reikalaujame, kad ponas Beleckis būtų paleistas. Mes reikalaujame, kad demokratinė opozicija būtų dar labiau remiama. Mes norime, kad Baltarusijoje pasikeistų sistema ir kad Baltarusija taptų demokratinė šalimi. Mes neturime pražiopsoti tos akimirkos, kai, kai sakykime, Šiaurės Afrikoje kilo revoliucija, kai buvo nuversti diktatorių režimai. Mes turime taip pat įsikišti ir padėti Baltarusijos tautai. Ir e, panas Arpitas e, Tesas taip pat e, pritarė man, kad mes turime siekti, kad mūsų rytinė kaiminystė įgautų naują prasme, nes mes dabar atskiriame rytinę ir pietinę e, kaiminystės politiką. E, vis daugiau dėmesio skiriame pietų kaiminystiai, tačiau iš tiesų rytų kaiminystė yra labai svarbi. Ir aš prisimenu, kaip čekijos kolegos teigia, kad 2009 e, metais įvyko šis lūžis, kada buvo atskirtos rytų ir pietų kaiminystės. Ir mes dabar kol Baltarusijoje nepanaikinta diktatūra, mes turime skatinti ten demokratiją ir turime įtraukti Baltarusiją į integracijos į Europą darbą. Ačiū. Pone Geringirdė Valinberg. Ačiū, pane pirmininkė. Pono Beleckio suėmimas rūpyčio ketvirtą dieną Minske rodo, kaip žmogaus teisės negerbimus Baltarusijoje. Ponas Belenskis yra žmogaus teisų gynėjas ir aktyvistas. Jo darbas labai smarkiai prisidėjo prie to, kad e, būtų užtikrintos žmogaus teisės daugeliu piliečių Baltarusijoje. Tačiau e, jisai kaltinamas yra finansiniu sukčiavimu. Labai liūdna, kad e, Baltarusijos baudžiamoji sistema taiko tokius kaltinimus uh, politiniai opozicijai. Tačiau tai yra tik vienas atvejis iš daugelio tokių panašių atvejų Baltarusijoje. Tai būtent, kad e, žurnalistai, žmogaus teisų gynėjai yra persekėjami Baltarusijoje. Tai turi būti sustabdyta. Mes turime paraginti Baltarusijos valdžios institucijos tuštijų paleisti e, poną Beleskį ir nutraukti bet kokį opozicijos persekiojimą. Ačiū. Dabar ponė Jatemaki. Turbūt ne pirmą ir dėja ne paskutinį kartą mes kalbame apie žmogaus teisų padėtį Baltarusijoje. Alesio Beleckio atvejus kelia ypatingą susirūpinimą. Tai yra naujausias žmogaus teisų pažeidimo Baltarusijoje pavyzdys. Ponas Velatskis, žmogaus teisų centro pirmininkas, tapo Baltarusijos institucijų represijų auka. Noriu paraginti tarybą, komisiją ir vyriausiai galiotinę Ashton sustiprinti pastangas e, kovojant su žmogaus teisų pažeidimais ir remiant žmogaus teisų gynėjus toje šalyje. Dar svarbiau, raginu Baltarusijos institucijas palei, išlaisvinti visus politinius kalinius ir laikyti žmogaus teisų standartų. Ačiū. Dabar ponas Maštalka. Pirmininkė, ponios ir ponai, aš remiu tuos, kurie siekia geresnės žmogaus teisų padėties Baltarusijoje. Kiekviena valstybė turi laikyti teisų, savo pasirašytų žmogaus teisų konvencijų. Aš manau, kad ES turi atkreipti dėmesį į visus žmogaus teisų pažeidimus. Aš manau, kad Įstatymai turi būti humaniški ir jų turi būti laikomasi. Tačiau man atrodo, kad laikomasi vienpusiško požiūrio. Pavyzdžiui, praėjusiais metais įvyko um, Izraelio pajėgų ir humanitarinių e, darbuotojų susidūrimas. Tuo metu žuvo devyni žmonės. E, šiemet vyko susirėmimai Albanijoje, žuvo demonstrantai, nors tie žmonės tiesiog siekė laisvų rinkimų. Norėčiau pasakyti, kad daugelis e, Europos šalių paskelbė karą, šiemet paskelbė karą Libijai. To karo metu buvo daugybė žuvusių civilių. Taigi, ar ne nėra blogai, kad vykdoma kampanija tik prieš Baltarusiją tuo metu, kai vyksta e, daugybė konfliktų kitur. Ir dar dvi pastabos. Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracija buvo paskelbta ne 88 metais, o vėliau ir dek šiandien pateiktoje rezoliucijoje yra padaryta klaida. Pone Mašalka, ar sutinkate atsakyti į klausimą pagal Melinos kortos procedūrą? Klausimą pateiks ponas Poselt. Pane Poseltai, ačiū. Aš tik norėjau trumpai paklausti pono Maštalka, aš nelabai supratau iš jo kalbos. Ar, ar jis norėjo apginti diktatorių, pana Lukašenka? Prosím. E, já, chci, já bych byl rád, kdybychom mohli, mohli hájit nikoli. Aš tikrai apsidžiaugčiau, jeigu nebūtų laikomasi dvigubų standartų būčiau labai patenkinta, jeigu būtų visoms šalims, su kuriamis bendravome, e, būtų taikomi tie patys standartai. Dar viena mėlyna kortelė, ją pakėlė ponas Breda. Aš nežinau, ar sutinka ponas Maštalka atsakyti mano klausimą. Ar ponas Maštalka sutinka? Taip, prašom, ponė Breda. Skirtingai nei ponas Poselt, kuris klausė kolegos, ar jis nebando ginti Lukašenkos, aš norėčiau paklausti, ar kolega nebando ginti Gaddafio. Odpověď. Obávám se, že ti, kteří se s ním objímali, ho ha... Atsakysiu. E, tie, kas su juo praeitėje glebešiavosi, jį ir gynė. Aš asmeniškai neturiu su juo jokio ryšio. Kšištof Lisek. Ačiū. Labai gaila, kai prie ES sienų areštuojamas toks žmogus kaip Alesius Beleckis žmogus, kuris e, visuomet e, teikia pagalbą paramą tiems, kas kentėjo nuo persekėjimo. E, turime šiandien patvirtinti rezoliuciją, panašias rezoliucijas turėtumėm tvirtinti ir ateityje, tačiau turėtumėm nepamiršti, kad ponas Lukašenko mūsų rezoliucijų neskaitys, o jei ir skaitys, tai didelės svarbos joms neteiks. Todėl mums reikia labai tikslingos europinės politikos skirtos e, Baltarusijai, ponui Lukašenkai. E, turi, turėtumėm e, Lukašenkai, jo remėjams, policijai pasakyti, kad mes nepamiršime, kas jie tokie ir mes nepamiršime, kas įkalino žmogaus teisų gynėjus. Na, o dėl Lenkijos valdžios institucijų, Lenkijos prokuratura suteikė informaciją apie poną Beletskį Baltarusijos valdžiai. Tai, kas atsitiko ten, neturi nieko bendro su Lietuvos valdžia ar, atsiprašau, Lenkijos valdžia ar parlamentu. Tai atliko teisingumo institucijos. Dabar pradėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponas Keli. Alesio Beleckio suėmimas ir įkalinimas rūpiučio ketvirtą dieną yra dar vienas e, žmogaus teisų pažeidimo pavyzdys. Ir daugeliu požiūrių tai gali būti paskutinis pasmerkto režimo pasispardimas. Matėme arabų pavasarį, diktatoriaus Gaddafio žlugimą, taigi žmonės jau sukylas prieš diktatorius. Taip pat toks puikus žmogaus teisų gynėjo įkalinimas remiantis mokesčių slėpimu yra e, tikrai nepriimtina. Gal ir šiuo atveju tai tikrai yra nepasiteisinimas. E, manau, kad mes turėtume nustatyti terminą, kada, iki kada nuo kada turi būti pradėtos taikytos sankcijos šitam režimui. Ačiū, ponas Arijus Volski. I agree with all those condemnations. It's appalling that uh, human rights defender is treated aš sutinku su visais tais pasmerkimo žodžiais, bet turiu pasakyti, kad kalbame ne apie vieno žmogaus problemą. Noriu cituoti ką tik pasibaigusio Euronest asamblėjos posėdžio dokumentą. Aš e, taip pat pirmininkauju ir Baltarusijos darbo grupiai. Ten kalbama apie tai, kad reikia užbaigti opozicijos lyderių persekiojimą, kalbama apie sulaikytus e, opozicijos atstovus. Taip pat e, kalbama apie asmenų įkalinimą, namų areštą ir laisvės atimimo bausmės. Mes raginame Baltarusijos institucijas e, baigti bauginti pilietinę visuomenę ir prašome e, įšaldyti paramą Baltarusijos režimui, kol sulaikyti, suimti opozicijos vadovai, žmogaus teisų gynėjai, žurnalistai bus paleisti ir e, jiems bus panaikinti visi kaltinimai. Aš noriu pasakyti, kad e, vieno žmogaus pakeitimas nepa, neišspręs problemos, reikia keisti visą režimą. E, Lukašenka dabar vienus paleidžia, bet kitus e, sodina į kalėjimą. Mes ir turiu pasakyti, kad Euronest asamblėje nepritarė šiai rezoliucijai, nes uh, sulaukėme, mm, sulaukėme pasipriešinimo iš penkių šalių. Rusija nebuvo įleista, sulaukėme pasipriešinimo iš penkių šalių mm, parlamentų narių. Mūsų parlamentas buvo atstovaujamas prastai, taigi mes negalime čia tik kalbėti ir nieko nedaryti kitur. Ačiū. Pone Sobrimajeris, pone pirmininkė, pono Vėlės suėmimas yra didžiulis smūgis opozicijos atstovams Baltarusijoje. Ir dėja, Lietuva suteikia labai nesėkmingą teisinę pagalbą Baltarusijai. Ir dabar Vėlenskis yra kaltinamas mokesčių e, slėpimu. Ir dabar Vilnius išdavė Vėlenskio e, bei jo e, asociacijos sąskaitų duomenys Baltarusijai. Todėl Baltarusijos institucijos galėjo išnagrinėti, kas yra tose sąskaitose e, ir suėmė pana Vėleckį, apkaltinus į mokesčio slėpimu. Taigi, dabar matosi, e, e, tikiuosi, kad diplomatiniai santykiai tarp Vilniaus ir tarp nevyriausybinio organizacijų bei opozicijos Baltarusijoje nenukentės ilgalaikiu laikotarpiu. Ačiū. Pone, pone Esaja. Pone komisijos narė, aš nežinau, kiek asmenų Baltarusijoje e, yra suimta ir kiek kartų mes aptarėme tokius atvejus, e, tai yra opozicijos atstovų suėmimo e, šiais metais. Ir kaip jau buvo pasakyta, ponas Bereckis buvo suimtas apkaltinus jį nuslėpus pajamas, kurias e, jisai e, buvo pervedęs į savo sąskaitą Vilniuje. O tos lėšos buvo skiriamos e, jo asociacijai, tai yra žmogaus teisų centrui Vesna. Tai buvo politinė parama. Čia siekiama ypač Baltarusijoje, sutrukdyti opozicijos judėjimui. Ir Lukašenkas režimas siekia palaužti žmogaus teisų aktyvistus. Ponės, sorry. Ačiū, pane pirmininkė. Beleckio byla ir kitų žmogus teisų aktyvistų bylos yra labai garsios, jos yra mums puikiai pažįstamos. Ir aš tiesiog pasakyčiau, kad neįtikėtina, tačiau po tokių įvykių tarptautinė pagalba vis dar tiekiama Baltarusijai. Ir netgi teikiama teisinė pagalba. Ir valstybės vis dar stengiasi bendradarbiauti su Baltarusija. Žinoma, bendradarbiavimas, ypač tarptautinių lygių, yra sveikintinas dalykas, tačiau tokia informacija, kuri dabar buvo pateikta Baltarusijos valdžios institucijoms, niekada neturi patekti diktatoriškai valstybei. Ir panas Lysekas jau pasakė apie Lenkijos e, generalinę prokuratūrą, kad ji uh, buvo kalčiausia perdodama šios duomenys Baltarusijos valdžios institucijoms. Ponas Galeris. Ačiū, panė pirmininkė, aš e, pritarčiau kolegai. Reikėtų reikalauti iš finansų institucijų arba iš valdžios institucijų e, valstybėse narėse tam tikros politinės atsakomybės, kai jos teikia informaciją diktatūrai. Aš manau, kad tokių įspėjimų buvo, tačiau juos niekas nekreipė dėmesio. Aš manau, mm, kad ne paskutinį kartą mes diskutuojame apie žmogaus teisų pažeidimus Baltarusijoje. E, šiuo atveju mes galėtume netgi išplėšę diskusiją ir persikelti į kaiminystės politiką, kaip mes turėtume bendrauti su Baltarusija ir kaip mes galime paskatinti Baltarusiją tapti demokratiškai ir ekonomiškai klestinčią valstybę. Man atrodo gerai, kad mes parlamente dabar aptarėme atskirų žmonių likimus. Ir aš norėčiau paraginti kolegas prisijungti prie iniciatyvos, prisijimti tam tikrą politinę globą, tai globoti persekėjimus asmenės diktatoriškai valstybėse kad būtent būtų įmonės politinių priemonių siekiant apsaugoti tuos asmenys. Ačiū, pane Galerį. Dabar žodis komisijai. Ką Jūs manote apie pono Bėleskio bylą, ponė Malstrom? Ačiū, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Komisija labai neramina situaciją Neramina tai, kai Baltarusijos valdžia persekioja pilietinę visuomenę, opoziciją, nepriklausomą žiniasklaidą. E, visi jūsų tai sakėte, turbūt plenarinės sesijos metu ne, tikrai ne paskutinį kartą pasakėme vyriausiai galionė. E, Ašton nuo metų pradžios nekarta reiškia susirūpinimą tuo, kas vyksta Baltarusijoje, pasmerkė pasikartojantį persekiojimą, e, taikių žmogaus teisų gynėjų pasmerkė. Um, tai, kad nesuteikiamas teisinės statusas e, žmogaus teisų organizacijom Baltarusijoje. Šiandien raginame paleisti Alesiu Belecki, e, žymų žmogaus teisų e, gynėją. Jis labai svarbu vaidmenį atlieka Baltarusijos visuomenėje ir jam patikti kaltinimai neturi jokio pagrindo. Vyriausiai galiojatinė ir Europos komisija taip pat mano, kad labai svarbu užkirsti kelią panašiom situacijom ateityje. Uh, NVO režimas privertė valstybėse e, narėse atidaryti e, sąskaitas paramai pervesti ES valstybėse narėse ir tas sąskaitas reikia e, ginti. Kolega komisaras Fulė Liepa pateikė iniciatyvą dėl NVO, Baltarusijos NVO taip pat bendravo su pilietinės visuomenės atsto, atstovais Jis dalyvavo ir donorų e, susitikime e, organizuotame komis, taip pat ir komisijos Briuselėje. Mes e, remiame poną Beletskį, yra numatytas specialus pagalbos paketas. EIVT ir komisija ir toliau sieks naudotis visomis ES turimomis priemonės, kad remtų pona Beletski ir kitus politinius e, kalinius, kitus repre, kitas represijų aukas, nes jų labai daug. Mes e, siekiame, kad jie būtų e, paleisti. Vis dėlto politinis dialogas tarp vyriausybės ir politinės opozicijos Baltarusijoje reikštų, tam, kad tai vyktų, turėtų būti paleisti visi politiniai kaliniai. Be to, mes ir toliau darysime spaudimą Baltarusijos valdžiai, kad būtų žengta arčiau teisinės valstybės, žmogaus teisų laikymosi. Ir e, todėl sakome, kad atsakingi už susidarojimą turėtų būti, e, turėtų atsakyti. ES ir toliau mobilizuos tarptautinę visuomenę, e, kad būtų e, kalbama apie žmogaus teisės pažeidimus e, Baltarusijoje. Rugsėjo 20 dieną Vyriausia įgaliotinė pristatys padėtį taryboje susijusią su žmogaus teisų pažeidimais Baltarusijoje. Ačiū, ponai Malstrom už aiškiai išsakytas mintis. Kolegos baigėme diskusijas šio klausimu dėl Baltarusijos. Kai baigsime diskusijas dėl dar dviejų atvejų, balsuosime. Pirmasis klausimas būtų Sudanas, padėtis pietų Kordo, Kordofano ir Mėlynojo Nilo valstijose. Pradedame diskusiją, žodis ponui Tanu.